Good afternoon, dear colleagues. Welcome to our. Labadiena, kolegos, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Mes laukiame, kadangi pirmosios diskusijos apie IMKO komiteto pranešimą dar tebe vyksta ir pranešėjos nėra. Bueno, comenzamos, comenzamos con, con la reunión de, de hoy dándoles. Kągi, pradėkime šiandienos posėdį. Norėčiau Jūs pasveikinti susirinkus į posėdį ir pereikėme prie pirmojo darbo atvarkės klausimų, tai yra darbo atvarkės tvirtinimas. Buvo pasiūlyta pakeisti darbo atvarkę. Ketvirtas ir penktas punktai bus pakeisti. Kadangi ketvirto klausimo pranešėjos nėra, aš siūlau pradėti darbą nuo penktojo punkto. Tai yra lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus. Jei tam neprieštaraujate, tai laikau, kad darbo atvarkė patvirtinta. Dabar pereinu prie pirmininkės pranešimų antrojo punkto. Neturiu jokių pranešimų, taigi galime iš karto judėti tolin Ir, kaip jau sakiau, dabar kalbėsime apie lyčių lygybės skatinimą atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus. Pranešėja yra ponia Beatrice Besera. Mes jau kelis kartus esame kalbėję apie šį pranešimą. Buvo labai daug susidomėjusių, pateikta labai daug pakeitimų, tad iš karto ir perdodu žodį poniai Becerai. Paprašysiu pristatyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kolegoms, kurie taip susidomėjo pranešimo turiniu. Kolegos teikia pakeitimus, pastabas ir tikrai nemažai pasiūlymų. Visi jie labai prisideda prie pranešimo. Kaip Jūs ir sakėte, ponė pirmininkė, mes gavome tikrai daug pra, pra, šitų pakeitimų, 288. E, ir noriu pasakyti, kad mes puikiai bendradarbiavome, atmosfera buvo labai gera nuo pat pradžių ir mes sutarėme, kokie prioritetai turėtų būti įtraukti į pranešimą. Be to, buvo pateikti pakeitimai, kuriuose bendrai parengė keli šešėliniai pranešėjai ir manau, kad tai puikiai parodo, jog labai svarbu yra daryti pažangą tose sritise, apie kurias ir kalbama pranešime. Negana to, labai svarbu, kad būtų kovojama su tam tikromis iš ankstinėmis nuostatomis ir mitais. Kitą savaitę, antradienį, vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Mes tuomet kalbėsime apie pakeitimų turinį. Tada sieksime parengti kompromisus. Esu tikra, kad viskas vyks sėkmingai. Tada 29 lapkričio vyks balsavimas komitete ir po to sausio mėnesio plenarinėje sesijoje. Be to, norėčiau pabrėžti, kad um, šią savaitę mokslui ir moteriams yra skiriama daug dėmesio. Rytoj vyks susitikimas Hemicycle salėje, bus kalbama apie tyrimus, inovacijas ir kokybę. Taip pat bus kalbama apie lygybę ir kaip tai yra susijęs su tomis rytimis. Manau, kad tai diskusijos mums labai pagelbės. Galėsime pasižiūrėti į inovatyvų kontekstą ir pagalvoti, kaip galima kovoti su iš ankstinėmis nuostatomis. Reikia pasižiūrėti, kaip parlamente mes galime panaudoti tam tikras priemonės, kurios ir atneš pokyčių, kurių mes taip laukiame. Labai gerai, kad tie, kurie dirba ir su pranešimu, taip pat dalyvaus posėdėje rytoj. Kaip jau sakiau, ten bus kalbama apie lyčių lygybę ir sveikatos rytį. Taigi dar kartelį norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą ir už tokį ryštą, kuris yra labai svarbus šiam pranešimui ir manau, kad jis bus išties puikus. Dėkoju, ponė Becera. Dabar aš suteiksiu žodį tiems, kurie norėtų pakomentuoti. Ponas Marsėja, noriu pasveikinti Jūs, Jūs esate naujas komiteto narys ir mes nekantraujame bendradarbiauti su Jumis. Galėsime kartu siekti bendrų tikslų. Žodis Jums. Dėkoju. Man labai malonu čia būti. Džiugiuosi, kad galiu pakeisti Džordį Sebastiją šiame komitete. Aš perimu jo užduotis. Ir dėl to esu šešėlinės pranešėjas šiuo klausimu. Norėčiau užsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, noriu labai padėkoti Beatris. Mums labai patinka tekstas ir aš viliuosi, kad FEM komitetas galės atsižvelgti ir į DV komiteto pakeitimus. Mes norime pabrėžti, kad būtina investuoti į tyrimus ir taip pat stiprinti nacionalinės sveikatos priežiūros sistemas. Mes manome, kad mūsų atsakomybė yra įsitikinti, kad e, tarptautinės farmacinės bendrovės laikosi būtinų reikalavimų, kai atlieka tyrimų. Žinome, kad yra tam tikrų problemų, tarkime, Afrikos šalise atliekamuose tyrimuose ir mes norime, kad visi gautų e, vaistus. Reikia čia nepamiršti ir psichologinių bei psichinių problemų, taip pat reikia siekti mažinti skurdą besivystančiose šalise. Mums atrodo, kad visa tai yra svarbus aspektai, kurie turi būti įtraukti į šį pranešimą. Dėkoju. Labai ačiū, pane Vodi. Labai ačiū. Aš maščiau apie moterų istoriją ir psichinę sveikatą bei psichinės ligas. Prieš keliarius metus aš dirbau menininkę vadinamosiose uždarose institucijose. Tai e, buvo mokymosi sutrikimų turinčios moteris, bet iš tiesų dabar tos moteris būtų laikomos tiesiog tokiamis, kuriams yra būtinas terapijos, socialinė priežiūra ir pagalba, nes visai neturėjo mokymosi sutrikimų. Čia būtina atsižvelgti į moterų ypatumus. Kai kurie iš senų gydimo būdų buvo tokie kaip gydimas žolelėmis, tarkime, seniau buvo laikomas raganavimu. Bet aš manau, kad čia mes kalbame apie lyčių perspektyvą, kuri yra kilusi iš kultūros ir kurios šaknis yra labai gilios. Juk kažkada buvo manoma, kad moters gimda juda po jos kūną Tai akivaizdu, kad tūkstančius metų moteris nebuvo tinkamai gydomos ir kad nebuvo skiriama pakankamai dėmesio jų psichiniai sveikatai. Todėl aš labai džiaugiuosi dirbdama su Beatris. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir Beatris už puikų bendradarbiavimą. Buvo labai malonu dirbti. Mūsų biuras labai sunkiai dirbo, koordinuodamas darbą ir kartu mes parengėme daug svarbių pakeitimų. Aš norėčiau padėkoti ir FEM sekretariatui už paramą bei patarimus. Nebuvo pateikti pakeitimai ir aš manau, kad jie užtikrina gerą tekstą gerai struktūrizuotą tekstą, kur yra kalbama apie psichinę sveikatą, klinikinius tyrimus ir taip pat yra pateikiamos labai svarbios e, lyčių rekomendacijos. Aš manau, kad tai labai svarbu, juk mes kalbame apie moters vietą visuomenėje ir iš tiesų tai yra susijęs su lyčių aspektų sveikatos rytyje. Tikiu, kad mums reikia holistinio, psichinio ir socialinio požiūrio, kuris atsižvelgtų į pačias įvairiausias kliūtis, e, reikia, kad būtų ieškoma pusiausvėros tarp asmeninio gyvenimo ir darbo. Čia reikia taip pat įvertinti visą gyvenimo trukmę nuo gimimo, nuo jaunystės iki senatvės. Reikia skirti dėmesio ir LGBT, ir moteriams su negale, ir kitoms pažeidžiamoms grupėms. Aš manau, kad daugeliu atveju mes jau šiame komitete dirbame šiuose sritise. Pavyzdžiui, Tarptautinės moterų dienos rezoliucija, kurią parengėme apie moteris pabėgėlės. Bet e, būtina nepamiršti ir vyrų bei berniukų psichinės veikatos. Jos taip pat veikia lyčių stereotipai. Komisija privalo parengti tvirtą psichinės veikatos strategiją ir ten turi būti atsižvelgiama į lyčių aspektus. Mes norėtume, kad komisija atkreiptų tai dėmesį. Norime perduoti aiškę žinę, kad moteris privalo būti įtraukiamos į klinikinius tyrimus. ES reglamentai šioje srityje turi įtraukti visas interesuotas šalis tam, kad pagaliau būtų nutraukta ta tradicija, kad moteris neįtraukiamos kaip klinikinių tyrimų subjektai. Negana to, yra tokių vaistų, kurie moteriams visai netinka. Aš čia nekalbu apie žalilės ir panašiai, bet vis tiek situacija yra tokia, kad e, kartais moteriams yra paskiriamas gydimas, kuris moteriams visai nenaudingas. Dėl to moterų sveikatai kyla pavojus. Taigi mes privalome imtis skubių veiksmų šioje srityje. Aš esu dėkinga už visų politinių frakcijų indėlį ir laukiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais tam, kad mes parengtume tvirtą ir išsamų tekstą. Esu įsitikinusi, kad galime tai padaryti. Tad greitai susitiksime. Ačiū. Thank you, Mrs. Klor. E... Ačiū. Dabar ponia Patir. Ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. Manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus, nes jame kalbama apie psichikos sveikatos ir klinikinių tyrimų klausimus. Vis dėlto yra tam tikrų dalykų, kurie man kelia problemų. Pavyzdžiui, pirmoje konstatuojamoje dalyje yra sakoma, kad teisė į sveikatą yra pagrindinė žmogaus teisė. Tai prieštarauja pagrindinių teisų hartijai į kurią daroma nuoroda e, pranešime. Pagal Hartijos 35 straipsnį visi turi teisę į prevencinį gydimą, taip pat turi teisę gauti gydimą nacionalinėje teisėje numatytomis sąlygomis ir pagal nusistovėjusią praktiką. Na, viena vertus, teisė į sveikatą yra ir teisė į gyvybę, tačiau e, apie tai pranešime nekalbama. Ir kai kuriuose straipsniuose, pavyzdžiui, yra reiškiamas palaikymas abortams. Taip pat kalbam apie teisę pareikšti e, sąžinės prieštaravimus ir kyla klausimas, apie kokias pagrindinės teisės kalbama. Mm, šiame pranešime yra vadovaujamas ideologinių požiūrių mm, ir nekalbama apie tai, kad reikėtų teikti paramą moteriams, kurios serga. Ačiū, poniai Pėti ir dabar ponia Bjork. Aktyvė. Labai ačiū ir pirmiausia, labai ačiū pranešėjai. Taip mes jau e, aptarinėjom uh, E, šį klausimą anksčiau ir kaip ir kolegos mes irgi pateikėm pakeitimų siūlymų. Šis pranešimas yra labai svarbus, iš tikrųjų čia kalbam apie teisę į sveikatą, teisę, kurią turi naudotis e, visos moteris, kalbam apie teisę į psichinę e, sveikatą. Ps E, ir kalbama apie būtent lyties e, veiksnį e, klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dominuoja šiaip jau paprastai vyrai. Be to labai svarbu atkreipti dėmesį būtent į šios srities problemas, nes būtent sveikatos apsaugos sektoriuje Europoje, atkreipti dėmesį į lyčių neligybę. Aš nusiteikusi dirbti su visais pranešėjais ir tikrai tikiuosi, kad e, pasieksim kompromisinį susitarimą ir kad tikrai parengsim labai gerą pranešimą. Dėkuoju poniai Bjork. Na, pasisakė visi, kas norėjo pasisakyti, gal pranešėja dar norėtų ką nors pridurti, išklausiusi pastabas. Taip labai trumpai. Noriu priminti, kad turime labai svarbią priemonę, kurią galime pasinaudoti siekdami pokyčių. Mes sutarėme, kad kyla problemų, kad moteris gauna ne vienodą prieigą prie e, sveikatos priežiūros paslaugų. Teisė į sveikatą yra pagrindinė teisė, apie tai kalbama ir pagrindinių teisių hartijoje. Ir e, turėdama galvoje tai, ką sakė ponia Petir, norėčiau priminti, kad ideologijai čia tenka tik santykinė svarba. Na, mes atstovaujame įvairioms frakcijoms, vadovaujame skirtingą ideologiją, tačiau turbūt visi sutarėme, o tai mus ir, ir vienyje, ir daro mūsų darbą efektyvesnį. Taigi mes sutarėme dėl problemos apibriešties, mes sutarėme, kad yra problemų ir yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia tobulinti ir mes Galime čia kažko imtis, galime priimti politinius sprendimus, remdamėsi tam tikrais bendrais įsipareigojimais, pavyzdžiui, atžvelgdami į teisės, kurios taip yra pripažįstamos ir turime pasirūpinti, kad visi piliečiai galėtų vienodai naudoti šiomis teisėmis. Kalbant apie moteris, kurios sudaro šiek tiek daugiau nei pusę visų gyventojų, reikia keisti tai, kas dabar tinkamai neveikia. Ir poniai Petir noriu priminti, kad čia vis dėlto ne, nekyla ideologinių problemų ir čia nėra jokio ideologinio aklumo. Iš tikrųjų, problema yra susijusi su veiksmingumu ir efektyvumu. Mes turime siekti e, efektyvumo ir turime atidėti į šalį prietarus ir ideologinės nuostatas. ir dėmesį turime sutelkti į faktus. Mes galime pakeisti dabartinę situaciją, jeigu tik tinkamai dirbsime. O tai ir turime daryti. Aš tikiuosi, kad mums pavyks sutarti dėl šių svarbių klausimų. O Ir taip pat tikiuosi, kad pavyks susitarti ir dėl tokių subjektyvesnių, sudėtingesnių klausimų. Noriu dar kartą padėkoti už darbą, už atvirumą, už teigiamą požiūrį. E, yra numatytas šešėlinių pranešėjų susitikimas, tikiuosi, kad jo metu mums pavyks parengti kokybiškų kompromisų. Ačiū. Ačiū poniai Besera. Noriu priminti, kad dirbame politinėje organizacijoje e, Europos parlamente ir mes atstovaujame tam tikroms politinėms ir ideologinėms nuostatoms. Toks yra mūsų parlamento darbo pagrindas ir nemanau, kad tai turėtų būti vertinama kaip neigiamas dalykas. Kažkieno ideologinė pozicija yra ideologinė pozicija. Ne dėl visko sutarsime, bet yra ir mus siejančių tikslų. O tie, kas čia dirba, atstovauja skirtingoms ideologijoms, yra tam tikrų skirtumų. Tačiau net ir egzistuojančiams skirtumams mes galime diskutuoti ir susitarti. Vis dėlto nenorėčiau, kad ideologiniai dalykai būtų vertinami uh, E, kaip neigiami dalykai, nes juk mes visi čia atstovaujame savo ideologijoms. Dabar perikime prie kito darbo tvarkės punkto. Jau atvyko pranešėja dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais suderinimas. Ačiū. Visų pirma, noriu padėko, atsiprašyti už tai, kad vėluoju. E, buvau Teisės reikalų komitete. Šio pasiūlymo pagrindas yra Junktinių tautų konvencija dėl žmonių su negale teisių. Devintame konvencijos straipsnėje yra numatytos nuostatos dėl prieinamumo. Mes taip pat turime ir Europos e, strategiją. Ir e, labai gerai, kad komisija prieš metus patvirtino šį teisės aktą. Jeigu pasižiūrėtume, kas buvo nuveikta 2015 metais, kaip valstybės narės įgyvendina šią konvenciją, Jungtinių tautų komitetas savo galutinėse išvadose pateikė rekomendaciją visapusiškai gyvendinti šį teisės aktą. Šis teisės aktas dabar galioja, daug, pateiktas, parengtas, daugelis komitetų prašomi pateikti savo nuomonę, įskaitant ir moterų teisų komitetą. Yra tame pasiūlyme svarbių dalykų, e, kai kas bus įtraukta į direktyvą, bet tam taryboje nereiks vienbalsiškumo. E, ar ir tos nuostatos, direktyvos nuostatos paveiks visą tiekimo grandinę, gamintojus ir taip toliau. Ir jeigu e, kažkurioje tiekimo grandinės dalyje tam tikros paslaugos ir produktai nėra prieinami, turės būti užtikrintas jų prieinamumas. Taip pat labai svarbu, kad yra numatyta procedūra, e, tvarka, kaip elgtis, jeigu kyla pavojus prieinamumui. Ir aš savo nuomonėje bandau teikti pasiūlymų, kaip prieinamumą reikėtų tobulinti. Aš sakau, kad turi būti prieinami pastatai, turi būti prieiga ne tik prie gaminių, ar produktų, bet ir prie aplinkos ir taip pat vartotojų e, organizacijos turėtų sugebėti tikrinti, ar mes laikomės taisyklių, reikia apibriežti prieinamumo reikalavimus ir informacija apie tai, kaip gaminiai atitinka reikalavimus, turi būti skelbiama viešai, o ne paprašius. Ir kalbame ne tik apie informacinės ir ryšių technologijas, kalbame ir apie švietimą, užimtumą, socialinės paslaugas. Mūsų nuomonė, pasiūlymas turi apriepti daug daugiau nei dabar. Rytoj e, vyks neįgaliųjų forumas ir šis klausimas jame bus aptartas. remiantis tuo, kas, kas bus aptarta, mes toliau papildysime savo nuomonę dėl šio teisės akto. Ačiū, ponė Ret. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pradėsiu nuo padėkos žodžių pranešėjai už jos darbą. Ačiū Taip, iš tikrųjų, čia e, pranešimas yra labai svarbus, jame yra keletas e, svarbių, mus džiuginančių dalykių. Ir čia pratesiami darbai, tai yra, kuriuos pradėjo komisija. Bet kita vertus, komisija mm, numatė aiškesnius e, šiaip jau reikalavimus ūkio subjektams ir todėl mes galim prisidėti prie šito teksto sugriežtinimo. Uh, Dabar e, padidintas skaidrumo reikalavimas e, kartu e, vartotojų atžvilgių ir, ir kartu tikrinimas, kiek produktai atitinka prieinamumo reikalavimus. Ir tai kartu čia labai svarbus yra vaidmuo tenkantis vartotojams, tikrin, tikrinant tiesiog, kiek laikomas į reikalavimų. Kartu numatoma atsakomybė e, ūkio subjektams, nesvarbu ar tai būtų platintojai, importuotojai. Ir čia gerai yra tai, kad e, įrodymo našta numatyta ne vartotojams, tačiau ūkio subjektams, kurie pla, gamina, platina, importuoja prekes ir, ir e, paslaugas. Bet kartu čia reikia atkreipti dėmesį ir į, sakykime, moterų, ypač moterų mergaičių diskriminavimą tam tikrų prekių ir paslaugų prieinamumo požiūrių. Tad mes esame šiaip jau numatę ir pateikę tam tikrų pranešimų ir tikimės, kad jais bus prisidedama prie tam tikrų šio pranešimo punktų sustiprinimo. Ačiū ponė Het, dabar ponė Kuneva. Ačiū, pirmininkė. E, direktyvos projektas dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo yra visų neįgaliųjų pergalė. Na, akivaizdu, kad šioje srityje yra spragų ir, kaip sako pranešėja, tai, kas yra e, numatyta, nėra pakankama. E, daugumoje valstybių narių žmonės su negale yra priversti būti nematomi, nes jiems sunku išeiti iš namų ir būti tokioje aplinkoje, kur sunku naudotis keliais, šalygatviais, sunku patekti į poliklinikas, ligoninės ir taip toliau. Aš pritariu pranešėjai, kuris sako, kad reikėtų uh, minėti ir prieinamumą, ir abiejų lyčių lygybę, vienodą prieigą. Direktyvos projekte turėtų būti kalbama ne tik apie žmonės su negale, bet taip pat ir apie neščias moteris arba moteris su vaikais vežimėliuose. Taip pat pritariu pranešėjai dėl to, kad direktyvos taikymo sritį būtų galima išplėsti ir mm, apriepti platesnį gaminių spektrą, produktų spektrą. Todėl mes ketiname pateikti pakeitimų ir reikalauti, kad prieinamumo reikalavimai būtų taikomi ir būties reikmenims, e, taip pat socialiniams tiklams ir žiniasklaidai. Ir reikėtų atkreipti dėmesį ir į išlaidas, nes daugumos, e, daugumos žmonių su negale pajamos yra nedidelės ir e, jiems, jie neturi su, susidurti su dar didėmis išlaidomis, kurios yra susijusios su jų poreikiais. Mm, ir Taip pat manau, kad reikėtų numatyti garantijų e, tekste visų pirma dėl e, kontrolės griežtinimo. Toliau dėl paaiškinimų apie naujus produktus. Svarbu svarbu, kad e, žmonės su negale turėtų galimybę pasinaudoti naujais produktais. Dėl direktyvos įgyvendinimo susijusio su elektronikos produktais e, ir reikia tam tikrų nuostatų ir dėl produktų naudojimo laikotarpio. Ačiū dabar, ponė Retke. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad parengė šią nuomonę. Pritarsiu kolegiams ši nuomonė yra geras pagrindas mūsų tolesnėms diskusijoms. Na, mes žinome, kad šis pasiūlymas yra didesnio priemonių paketo dalis. Tas paketas yra susijęs su jungtinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale įgyvendinimo. Na, aš manau, kad gerai, kad nuostatos yra direktyvoje, jos yra teisiškai privalomos, tačiau apskritai žiūrėdama į tekstą, manau, kad apskritai trūksta dėmesio lytims ir mūsų komitetas turi čia atlikti pagrindinį vaidmenį. Kaip jau sakė kolegės, moteris su negale susiduria su labai ypatingais iššūkiais, jų poreikiai yra labai ypatingi ir mes turime pasirūpinti, kad į tai būtų atsižvelgta visose ES teisės aktuose, kurie yra priimami siekiant įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją kitas dalykas, kuris taip pat jau buvo minėtas. Moteris paju, jaučia poveikį ne tik tada, kai turi negalę. Moteris dažnai ir, ir rūpinasi žmonėmis su negale. Ir šiame kontekste taip pat būtų labai svarbu paminėti šį lyčių aspektą. Yra du dalykai, dėl kurių mes teiksime pasiūlymus diskusijose. Visų pirma, tai yra taikymos ryties išplėtimas. Mes norime, kad būtų reikalavimai taikomi ne tik viešoje erdvėje esantiems dalykams, bet ir, pavyzdžiui, būties prietaisams, kad ten būtų saugiklių ir būtų užtikrintas prieinamumas. Ir kitas dalykas visose teisės aktuose turi būti laikomasi ypatingo požiūrio į moteris su negale ir prieinamumo užtikrinimo joms. Ačiū ir lauksiu tolesnių diskusijų. Laura, la senjora Sinenska. Labai ačiū. Dabar ponia Aninska. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonę. Nuomonė bendro turinio prasme ir konkrečiais punktais tikrai labai gera. Kai aptarinėjom siūlytą direktyvą, net kai ją aptarinėjom ir už šio komiteto ribų, tai sakėm, kad ši direktyva labai svarbi ne vien tik tai neįgaliems asmenėms, bet apskritai plačiai publikai. Nes juk žmonės e, tikrai gali susirgti ar laikinai e, sirgti. Ir todėl labai svarbu, tai yra, jeigu dabar e, prekes ir paslaugos nebus prieinamos neįgaliesiems, jos lygiai taip pat bus neprieinamos ar mažiau prieinamos visiems mums. Tad mes čia turėtume vėlgi nepamiršti, kad turim kalbėti ne vien apie neįgaliuosius, bet apskritai apie visuomenę, apie prekių paslaugų prieinamumą visiems. Tad mes turėtume pakoreguoti tekstą ir kartu numatant, sakykime, galimybę e, įmonėms, e, kad šios galėtų kurti produktų, kurie tiesiog turėtų platų vartojimų ratą. Tad vėlgi mes turėtume kalbėti ne vien tik tai apie tam tikrų e, sričių produktų, tokių kaip e, banko automatų ar transporto priemonių e, prieinamumą, bet apskritai visų produktų, kad nebūtų kliučių jais naudotis. Galiu tik tai pritarti tam, ką siūlo pranešėja. Mes turėtume tiesiog e, siekti, kad būtų tam tikrų organizacijų, jos būtų suvedamos viena su kita, organizacijų, kurios atstovautų neįgaliesiems. Nežinau, ar yra komisijos atstovų čia, bet e, ką Jūs manot apie pranešėjus numatytus laiko terminus? E, tie terminai turėtų būti trumpesni negu komisijos pirminėme pasiūlyme Nežinau, ką mano komisija šiuo klausimu. Turiu dar ir kitų pastabų, tačiau ketinu jas pateikti, jų pateikti konkrečių pakeitimų pavydalų. Na, o dar noriu pabrėžti, koks yra tikrai kokybiškas šis pranešimas. Pirmininkė, labai ačiū. Gal komisija norėtumėt ką nors pasakyti? Prašom. Prašom, žodis komisijai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją už tokią kokybišką nuomonę, už tai, kad paremė komisijos direktyvos pasiūlymą. Be to ir kiti keli par parlamentarai mus parėmė. Šis dokumentas yra labai svarbus. Komisijai mes tikrai kliaunamės jumis parlamentu ir tikrai teksto pagerinimo siūlymai visada sveikintini. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, mes stengiamės išvengti štai ko. Nenumatyti papildomos administracinės naštos tiek įmonėms, tiek institucijoms. Ir todėl mes tikrai remiam nuomonės punktą, kur kalbama, kad reikia sustiprinti kontrolę. Bet kita vertus, vėlgi reikia tokios direktyvos, kuri šiaip jau būtų suvirškinama, tie, kuri, kuria, kuri galėtų tikti įmonėms, administracijoms ir piliečiams. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dokumento gale pateiktų E, pateiktus pakeitimo pasiūlymus skirtus direktyvos 27-28 straipsniams. Ten kalbama apie įgyvendinimo terminą ir kartu ataskaitų teikimą. Mes suprantam, kad jūs pageidaujat, kad direktyva būtų įgyvendinta kuo greičiau, kad iš tikrųjų e, prieinamumo nuostatos galėtų veikti jau realiai Bet kita vertus, mes e, norėjom numatyti tinkamą, protingą e, laiko terminą tiek ūkio subjektams, tiek administracijoms, ypač ūkio subjektams, kad čia turėtų pakankamai laiko teikti tokius produktus ir paslaugas e, atitikdami prieinamumo reikalavimų. Todėl ir toks siūlomas mūsų laiko terminas. Na, o dabar dėl jūsų siūlomo ataskaitų teikimo komisijai laikotarpio. Nuo penkerių metų iki trejų metų e, siūlot sutrumpinti 28 straipsnį apie tai kalbama. Bet kita vertus, vėlgi, mes turim turėti pakankamai laiko tam, kad galėtume rinkti, reikalauti iš valstybių narių turimos informacijos. Ir kartu per penkerius metus, penkeri metai mums atrodo geresnis terminas tam, kad būtų galima parengti išsamesnės, e, kokybiškesnės ataskaitas, nes priešingų atveju tikrai jos nebus tiek naudingos. Ir dar vienas dalykas. Pritarėm pranešėjai, kad e, dėl būtent e, neįgaliųjų e, atstovų, dėl neįgaliųjų atstovų organizacijų, kad šios irgi galėtų naudingai prisidėti prie šios direktyvos įgyvendinimo. Tad tiek labai trumpai tokia preliminari komisijos reakcija į šį nuomonės projektą. Pirmininkė, labai ačiū. Na ir dabar vėlgi žodį suteiksiu pranešėjai, kad šioji baigtų diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti jums visiems, kurie šiandien kalbėjot. Manau, tikrai mes galėsim gerai pagerinti tekstą. Buvo įsakyta tam tikrų minčių dėl neįgaliųjų organizacijų ir būtent apie tai, kaip jas būtų galima įtraukti į procesą. Na, o dėl laiko, laiko terminų, tai siūlom šešerių metų laikotarpį sumažinti iki penkerių metų, nes direktyva ir taip jau vėluoja. Dar 2011 metais komisijos narės Reding iniciatyva buvo pateiktas pirmasis e, direktyvos e, pasiūlymas, po to e, tas projektas nukeltas į 14 metus, užtruko 15 ir galiausiai pasirodė tik šiais metais. Tad mes tikrai turėtume užtikrinti, kad direktyva įsigaliotų. Šešeri metai tikrai per ilgas laikotarpis. Manyčiau, penkeri metai e, direktyvos perkelimui į nacionalinę teisę tinkamas laikotarpis. Nes buvo atveju, kada dviejų metų perkelimo laikotarpis direktyvų buvo tiesiog patvirtintas, tad tikrai šešeri metai atrodo per ilgas laikotarpis. Dabar dėl ataskaitų teikimo komisijai terminų galėtume, aišku, toliau juos aptarinėti, svarstyti. Komisija siūlo penkerius metus, mes siūlom trejus metus, bet mūsų galva penkeri metai vėlgi labai jau ilgas, per ilgas laikotarpis. Per trejus metus galima įvertinti iš tikrųjų, kaip realiai direktyva bus perkelta. Tad mes turėtume trumpinti laiko terminus E, kad vėlgi ir manau, kad vienu atveju ir kitu atveju tų laiko terminų bus laikomasi. Pirmininkė, ačiū, ponė Esteras. Noriu tik tai priminti, kad pakeitimus galite teikti iki lapkričio 11-12 valandos dienos. Na, nu, dabar skelbiu trumputę 10 minučių, maždaug 10 minučių pertrauką, nes 5 valandą, gal truputėlį vėliau, 5 valandą prasidės mūsų kita posėdžio dalis, būtent bendro posėdžio su Žemės ūkio komitetu e, posėdis.